Gerbėjai ponai ir ponios, kitas darbo tvarkės punktas yra pono Švab parengtas pranešimas dėl konkurencijos teisės aktų pažeidimo. Pirmiausia, aš norėčiau suteikti žodį ponui Švab. Ja, Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė Malmstrom, kolegės kolegos. Pirmiausia, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad aš labai mm, noriu padėkoti pirmininko pavaduotojui Almūnijai, tiksliau būčiau padėkojęs jam, tačiau noriu perduoti poniai Malmström, kad ji perduotų ponui Almūnijai, kad e, mes labai džiaugiamės puikiu bendradarbiavimu su juo. E, Taip pat noriu padėkoti e, pirmininkaujančios Graikijos atstovui ponui Kukulas už tai, kad jis prisidėjo prie šio teisės akto rengimo. Europos parlamentas nebūtų sugebėjęs rasti sprendimo, e, jei ne įvairių frakcijų kolegų Šansės Precedo, Epping, ECR frakcijoje, Ole Schmidt liberalų, frakcijos narys ir Bas Eichhardt bei Bernhard Rapp, kai visi šie kolegos prisidėjo prie e, šio dokumento rengimo ekonomikos ir pinigų politikos komitete. Mums pasisekė, kad e, šią direktyvą artimiausių laikų kartelinių susitarimų aukos sugebės e, pasinaudoti savo teisėmis įvairiose valstybėse narėse. Tai labai svarbi pažanga. E, ši pažanga yra labai svarbi tuo, kad Europos parlamentas dar 2010 metais, rengdamas 40-ąjį savo pranešimą dėl konkurencijos, kreipėsi į komisiją prašydamas e, imtis veiksmų. Šis žingsnis e, reaguojant į kolektyvinius ieškinius e, yra labai svarbus, e, ypač kolektyvinius ieškinius teikiamus JAV. Aš noriu padėkoti komisijai Europos parlamento vardu, kad mums kartu pavyko išvengti tokių um, atvejų, kurie įvyko JAV. E, prie šio prie šios sėkmės prisideda daug dalykų. Mums e, pavyko atmesti šį pasiūlymą pirmojo svarstymo metu ir pavyko pasiekti, kad būtų naudojamasi europietiškų principų tuo met, kai yra pažeidžiamos viešosios teisės. Noriu padėkoti Jums už tai. Pane komisijos narė, mielos kolegės, mėly kolegos, aš manau, kad mums pavyko pasiekti pažangos daugelyje klausimų, lyginant pirminį komisijos pasiūlymą. Manau, kad 12 ir 13 straipsnis jų santykiai ir mm, privilegijų apibrėžimas, ar e, kai e, atsakovas dalyvauja tiesioginėme kartelėje arba netiesioginėme kartelėje. Manau, kad šiuo atveju mums pavyko tinkamai apibriežti šią savoką todėl kad tiek tiesioginiai, tiek netiesioginiai pirkėjai dabar turės galimybę teikti ieškinius. Anksčiau buvo taip, kad tiek tiesioginiai, tiek netiesioginiai ieškovai dalyvavo dviguboje sistemoje ir tai kėlė grėsmę Europos ekonomikai, todėl kad jau dabar JAV turi stengtis, kad jų įmonės turės atidėti piniginius rezervus ruoždamosios ieškiniams. Tuo tarpu Europoje likščiol buvo kiek kitaip ir mes norime ta, ta, to principo laikytis ir toliau. Džiaugiamės, kad trialoge kartu su taryba mums pavyko pasiekti svarbę daugumą. Ir pagaliau mums pavyko sukurti savanoriškos žalos kompensacijos mechanizmą 17 straipsnėje ir pirmininkė aš baigiu. Ieškovams e, dabar daug paprasčiau e, prašyti kompensacijos, nes mechanizmas e, yra supaprastėjęs. Ačiū. Dėkuoju ponui Švab, o dabar su, žodį suteikiu poniai Malstrom. Ačiū poniai pirmininkė, kirmiai ponai ir ponios, kalbėdama vyriausiojo, atsiprašau, komisijos vicepirmininko vardu, pono Almunijos vardu, norėčiau patikoti ponui Švabui už jo darbą ir ponui Rapkai ir komiteto pirmininkams ir taip pat be abejo visiems šešėliniams pranešėjams, kurie dalyvavo rengiant e, pranešimą dėl šios labai svarbios direktyvos. Ir dėkuoju Jums už Jūsų konstruktyvų požiūrį. Mūsų vaisingo bendradarbiavimo dėka, kalbu apie visas tris institucijas, mums pavyko su, pasiekti labai uh, gerą rezultatą. Ir džiugiuosi, kad mes galėsime tą dokumentą patvirtinti prieš prasidant jūsų rinkimų kampanijai. Norėčiau pabrėžti, kad ši direktyva yra labai svarbi. Žiniasklaida ją vertina kaip vieną iš kad pa, kaip patys svarbiausia žingsniai konkurencijos srityje. Kai uh, Ponas Almūnija per klausimus Europos parlamente pasakė, kad rengiant šį dokumentą bus stengiamasi visiškai ir aktyviai traukti Europos parlamentą šios direktyvos darbą, rengimą. Ir taip ir įvyko. Prieš dešimt metų Teisingumo teismas pirmą kartą pripažino, kad Kiekviena auka neteisingai nukentėjusi nuo konkurencijos teisės aktų pažeidimo turi teisę gauti kompensaciją. Tačiau labai dažnai tas kompensacijas neįmanoma buvo išmokėti dėl netinkamos e, teisinės bazės. Vartotojams ir verslininkams buvo labai sunku gauti tas kompensacijas dėl to, kad teis, teisės aktai nebuvo tinkamai suderinti. Dabar mes turėsime šią direktyvą ir ji apsaugos ir vartotojus ir verslininkus nuo. Uh, neteisingų, neprimtinų neteisėtų susitarimų. Be to, šioje direktyvoje numatytos taisyklės, kurios sumažins dabar turimas kliūtis ir aukos galės dabar pateikti savo e, įrodymus geriau nei anksčiau. Aukoms bus leista pasinaudoti e, konkurencijos e, priežiūros įstaigų sprendimais pateikiant savo skundus. Bet to e, privatus ir viešieji asmenys dabar gauti, galės gauti visą informaciją susijusią su, konkuren, e, su konkurencija. Ir dokumentas, dėl kurios balsuosite rytoj, taip pat e, patoplins ir už konkurenciją sakingų įstaigų darbą. Mes manomės, manome, kad šis dokumentas. Uh, uh, bus naudingas, nes nukentėję asmenės ir vis, e, galės dabar geriau paprašiau gauti kon, konkurencijas, e, kompensacijas, atsiprašau. Kartu šis dokumentas užtikrina, kad e, konkurencijos teisės aktai tinkamai bus taikomi ir jų taikymas bus tinkamai prižiūrimas visoje Europos Sąjungoje. Dėkoju, pūna pirmininkė. Dėkoju ir pirmojų kalbėtoja yra ponia Gal Peloš. Jūs turite tris minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, e, pirmoji komisarė, pirmasis pranešėjų, gerbėjai Europos parlamento nariai. Europos Sąjungoje daugybėje valstybių narių šiuo metu vartotojai ir e, verslininkai, ypatingai smulkios vidutinės įmonės, susiduria su didžiulėmis kliūtimis, kai nori uh, E, tinkamai pasinaudoti savo teisėmis, nes labai dažnai e, e, labai sunku yra piliečiams gauti kompensacijas, kurios priklauso jiems už tai, kad nesilaikoma teisės akto. Dabar mūsų darbo dėka, pradėti, pradėjome dirbti prieš devynerius metus, kompensacijos bus mokamos. Dirbome ilgai, bet visi suprantame, kad tam, kad pasiektume priimtiną rezultatą, reikia nemažai dėti darbo. Ponas Švab, nu, kolega, dirbo labai veiksmingai, efektyviai, labai sparčiai. Ir todėl aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti ponui Švabu už tai, kad jis sugebėjo baigti dėrybęs dėl šio dokumento. Noriu ypatingai pasveikinti jūs su tuo, kad jis pasiekė, e, jog e, žalą patyrę asmenys e, gautų žalos atlyginimą pagal ES teisę, tačiau biurokratijos našta atitinkamai nebus padidinta. Taigi sugebėjome priimti tinkamus sprendimus šioje srityje numatydami galimybę teikti taip pat ir kolektyvinius ieškinius ir užtikriname galimybę pasinaudoti turimais įrodymais. Reikia taip pat pabrėžti, kad šiuo pasiūlymu bus užtikrinta tinkama pusiausvyrą tarp teisių ir pareigų, siekiant užkirsti kelią galimiems piknaudžiavimams teisminės procedūros metu. Šiuo dokumentu ne tik bus užtikrinamas tinkamas žalos e, atlygimo iškinių nagrinėjimas, tačiau taip pat e, e, bus sudaromos sąlygos kilti mažesniam skaičiui ginčių, numatant galimybę susitarti, kadangi numatoma galimybė susitarti taip pat taikiai. <clears throat> Hmm. Ir jeigu <clears throat> e, nustatomas atitinkamas žalos atlyginimo dydis, tai gali pastarnauti precedentu e, vėlesniems teismo procesams. Taip pat labai, manau, yra svarbu numatyti e, vienerių metų <clears throat> apskundimo laikotarpį. Ačiū žodis, ponė. San, ponui Sančias prisėdo. Ačiū, ponė pirmininkė. Būdamas pranešėjų, kita su konkurencijos teisė susijusia tema noriu prisiminti, kad prieš kurį laiką parlamente esame patvirtinę atitinkamą rezoliuciją. Todėl dabar galiu tik pasidžiaugti tuo, kad e, patvirtinome atitinkamą pasiūlymą dėl teisės akto. Noriu padėkoti ponams Švabui ir Apkajui ir visiems kitiems prie to prisidėjusiems. Šia direktyva bus stiprinamos piliečių teisės ir pagerintas teisinis saugumas vidaus rinkoje. ES konkurencijos teisės e, srityje po Romos e, sutarčių, tai taps ES teisės dar vienu kertiniu akmeniu. <clears throat> Be įvairių <clears throat> galimybių e, teikti ieškinius e, valstybinėms institucijoms bus galima teikti ieškinius taip pat ir e, privačia tvarka. Tokiu būdu bus užtikrinamas teisės aktų laikymasis ir pašalinti užkistas kelias piktnaudžiavimui. Šiol daugiausiai dėmesio e, buvo skiriama ta, e, sankcijų e, taikymui nusižengus asmenų atžvilgių, dabar jau kalbama apie konkrečias žalos atlyginimo galimybės ir Europos parlamentas prie to taip pat prisidėjo. Manau, kad tokiu būdu padidės tvirtinus atinkamas nuostatas konkurencijos politikos veiksmingumas. Prieš paskiriant eiti komisaro pareigas, e, komisijos narys Almūnė pristatė šio teisės akto kontūrus ir aš manau, kad e, dabar tikrai geriau galėsime apsaugoti piliečių teisės, e, prisidėsime prie konkurencingumo stiprinimo, švengsime piknaudžiavimo atveju Žinoma, labai svarbu numatyti galimybę ne teismo tvarka išspręsti <clears throat> kil, kilsančius e, teisinius ginčius. Tokiu būdu bus užtikrinta, kad e, žalos atlyginimo, ieškiniai dėl žalos atlyginimo nebūtų pernelik didelio masto. Taigi bus išvengta apimta kraštutinumų ir sumažės neteisybės. Konkurencingumo institucijoms bus daromos sąlygos susipažinti su bylų archyvinė medžiaga, o, o žalos atlyginimas e, neteisminė tvarka taip pat yra labai svarbus e, vertinant bendrame kontekste. E, taip pat reikia paminėti e, pagrindinių liudytojų išskirimo svarbą. Taip pat yra numatomos sutinkamos priemonės perleidžiant skolinius įsipareigojimus ir žalos atlyginimą. Kalbant apie kolektyvinius ieškinius, jie taip pat vertintini teigiamai. Kaip bendra iniciatyva, kalbėdamas paskutinį kartą Europos parlamente po septynių metų laikotarpio, norėčiau padėkoti visiems, kurie dirbo kartu su manimi, gyvenant bendrą Europos projektą. Buvo labai malonu man dirbti ir e, pabandyti kurti Europą kaip bendrą solidarumą erdvę. Ačiū ponui e, Eikautui žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausimas iš tiesų būdingas Europai ir šiame beveik šioje beveik tušioje posėdžių salėje mes kalbame apie antimonopolinės taisyklės. Teisės aktas labai svarbus, nes mes turime užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės bei vartotojai e, galėtų gauti didesnę kompensaciją už kartelinius susitarimus. Ir tai yra taip svarbu, kad noriu padėkoti pranešėjai poniui Švabui. Aš su juo neturėjau progos asmeniškai susitikti ir pasikeisti nuomonėmis, bet aš manau, kad mes gerbėme vieni kitus ir uh, Tikrai esu dėkingas ponui Švabui už bendradarbiavimą, kuris davė gerų rezultatų. Jis daug ir sunkiai dirbo, jis atrodo kietuolis, tačiau iš tiesų poeto sielą turi. Ir tikiu, kad mes dabar turėsime pakankamai geras taisyklės apsaugančias MVI ir vartotojus. Pranešimas institucijoms apie kartelinius susitarimus anksčiau o, beveik negalėjo duoti efekto, nes dažnai buvo nekreipiama dėmesio. Ir galiausiai reikėdavo kreiptis į teismą. Veš mažoms vidutinėms įmonėms vartotojams gyvenimas nebuvo lengvas. Dabar tikėkime, jis lengvės. Dabar dėl kolektyvinių teisės gynimo. Dėl kolektyvinės žalos kompensacijos. Mes tikimės, kad dar su ponu Švabo apie tai pakalbėsime ir kad toliau bus imtasi žingsnių šią linkme. Ačiū toliau, ponė Tomašyčia. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai pritariu šiam pasiūlymui, nes jo tikslai yra labai svarbus, norint sukurti tikrai laisvą rinką, kurios, kuri yra vienas iš mūsų ES pagrindų. Taigi tokia gera direktyva turi būti įgyvendinta ES. ES reikia užtikrinti teisminių institucijų nepriklausomybę, bet taip pat mes turime su tvarkyti verslui sąlygas, kad sąlygos būtų tokios, jo konkurencijos pažeidimas būtų atsitiktinis, vienkartinis reiškinys, o nesisteminis. Aišku, kai kurios iš anksinės sąlygos nėra tenkinamos ir todėl įtariu, kad ši direktyva kai kuriuose valstybėse narėse nebus tinkamai įgyvendinta. Mano šalyje politinis uh, jėgos tikrai e, proteguoja stambiasias įmonės, bet ne mažasias įmonės. Ir tai neatsitiktinai, nes politika ranka rankon dirba su verslu. Ir įstatymai bei taisyklės įgyvendinami pasirektinai. Jeigu mes norime iš tiesų kovoti su korupcija ir pasiekti gerų rezultatų, tai turime užtikrinti, e, kaip atriboti verslą nuo politinio kišimusi. Ir aš pritariu šiam tekstui, nes būtina nuo kažko pradėti. Ačiū. Nematau ponios Anders Dotar, todėl galime pereiti prie spontaniškų pasisakymų iš vietos. Pirmiausia, ponas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pagirti komisijos narį Almuniją už atliktą darbą per pen... paskutinius penkerius metus. Nemanau, kad verta girti dažnai, bet pagirti reikia. Taip pat norėčiau pagirti ir pranešėją mano kolegą poną Švabą. Būtina užtikrinti, kad ponas Švabas ir toliau turėtų galimybę dirbti šioje srityje, kuri labai svarbi, ypač atsižvelgiant į visą konkurencijos sritį reguliuojančių taisyklių rinkinį. Būtina užtikrinti teisingumą, bet dėja kai kurie žmonės net nežino, kaip to teisingumo pasiekti, o ši direktyva suteiks jiems galimybę spręsti ginčius teisminių arba neteisminių kelių. Ir paskutinis, ponas Solojanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia. Tai labai svarbus pranešimas ir džiugu, kad prie jo rimtai padirbėta. Yra keltas dalykų, kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Pirmiausia, reikia užtikrinti kur kas e, glaudesnį bendradarbiavimą tarp Europos komisijos ir nacionalinių konkurencijos institucijų, konkurencijos tarnybų galų gale. Būtent jos turės stebėti, kaip įgyvendinamas konkurencijos taisyklės ir ar nepažeidžiama konkurencija bei neiškraipama rinka. Jeigu pagalvosime apie gamtinių dujų sektorių, tai jame apskritai konkurencija neveikia. Jos tiesiog nėra. Komisija kartu su tarptautiniu valiutos fondu stengiasi duoti postumį sistemos dujų sektoriuje įgyvendinimui. Ačiū ponas Tolojanas, baigėme spontaniškus pasakymus iš vietos, komisarė Malstrom. Tikrai diskusija buvo labai trumpa, bet pakankamai informatyvi. Ir dėja, komisaras Almūnė negali šiandieną dalyvauti šioje posėdžio dalyje, bet aš jam perduosiu padaką. Tikrai, šis dokumentas yra labai svarbus, ypač kai pagalvosime, kiek nukentėjo nuo nesažiningos konkurencijos. Dabartiniu, pagal dabartinę teisę dabar jau vartotojai mažos vidutinės įmonės galės ir per teismą, ir ne per teismą kreiptis dėl šimtaprocentinio žalos atlyginimo. Nes <clears throat> nebūtinai patiriama tiesioginė žala. Žala paprastai keliauja per visą tiekimo grandinę. Dėl dokumentas labai svarbus. Noriu pažymėti, kad mes iš tiesų kalbame apie šimtaprocentinę sąžiningai kompensaciją. Ir mes direktyvai numatėme taisyklės, kurios padės tai užtikrinti. Kita vertus, nebejotinai reikia, kad e, konkurencijos įstatymas geriau veiktų tiek visuomenės, tiek e, verslo pošiūrių. Ir e, viešasis įgyvendinimas turi būti labai tvirtai vykdomas užtikrinant visišką skaidrumą ir nepamirštant aišku nukentėjusių teisių. Taigi noriu pirmininkę padėkoti ne tik pranešėjų švabui, bet taip pat ir šešėliniams pranešėjams bei poniai Bals ir kitiems komiteto nariams už puikiai atliktą darbą. Ačiū. Ačiū komisijos narė Malmström. Diskusijų pabaiga dar steiksime žodį pranešėjai, kolegai Švabui kalbėti dvi minutės. Pirmiausia, labai ačiū, pana pirmininkė Vylandai, už tai, kad e, jūs pirmininkaujate šio vakaro posėdžiui, dėja nėra komisijos nario Almūnės, džiaugiuosi, kad jį pavaduoja komisijos narė Malstrom ir noriu padėkoti už diskusijos metu išsakytus padėkos žodžius, tačiau manau, kad reikia kalbėti pirmiausiai apie reikalą ir Dar kartą noriu posėdėje nedalyvaujančiam kolegai Sančias Presėdo padėkoti. Jis e, visų diskusijų metu buvo labai konstruktyvus ir draugiškas kolega, man jo trūks. Taip pat e, <clears throat> noriu padėkoti kolegai Aikautui už draugiškus žodžius. Liberalų dėje nedaug dalyvavo šios dienos diskusijose, tačiau komisijos narė dėl direktyvos teisinės politikos pagristumo kyla nemažai abejonių ir lieka nemažai abejonių. Pirmasis tikslas buvo užtikrinti, kad pagrindinis liudytojas e, turėtų tam tikrų privilegijų ir mano požiūriu e, vartotojų interesams apsaugoti, e, apsaugoti vartotojų interesus tai nelabai padeda, nes man iki šiol nėra labai aišku, kokios grėsmės galėtų kilti tam pagrindiniam liudytojui Europos komisija bando daryti didelį spaudimą, kad būtų patvirtintos atitinkamos 11 straipsnio nuostatos. Aš žinau, kad e, <clears throat> e, nemažai institucijų valstybėse narėse, kurios neturėjo galimybės turėti pagrindinių liudytojų, dabar e, nekantriai laukia tokios galimybės, tačiau aš manau, kad tie sudėlioti prioritetai dėl tam tikrų privilegijų numatytų pagrindiniams liudytojams tikrai nėra žingsnis tinkama linkme. Taigi per artimiausią kadenciją mes turėsime galimybę pamatyti, kaip iš tiesų veikia šios direktyvos nuostatos ir galėsime ieškoti tinkamo visiems priimtino sprendimo. Džiaugiuosi, kad mums pavyko užkirsti kelią patvirtinus šią direktyvą galimybei e, ieškoti geriausių sąlygų susijusių su žalos atlyginimu valstybėse narėse ir būtent dėl, dėl šių priežasčių tikiuosi, kad rytoj parlamentas vienbalsiai pritars teikiamų pasiūlymų dėl teisės akto. Pirmininkas dėkoju kolegai Švabui. Diskusijos baigtos šio klausimu balsuosime rytoj 12 val. Kitas darbo atvarkės klausimas yra ponios Kratsat Sagaropulų. Pranešimas dėl Europos, ilgalaik, Europos ilgalaikių investicijų fondų Džiaugiuosi, kad šiandien dirbame pakankamai spėliai.